Oh, uh, Mr. Christensen. Okay. okay. Dear colleagues, good morning. Labas rytas, kolegos. Pradėkime darbą ir pradėsime nuo balsavimo. 15 darbo tvarkės punktas uh, vieša gali, mm, galimybė mm, viešai prieiti prie dokumentų. Matau, kad kortelės įdėtos. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antrasis kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas ir žodinis pakeitimas, ponė Rozier. Norėčiau pristatyti žodinį pakeitimas pakeitimą Marijanį Balkin vardu. E, jis buvo svarstomas su frakcija ir su, e, su, su komiteto nariais ir su pranešėju. Kompromiso teksto pabaigoje žodis pakeitimas patikslina nuorodą į anksčiau paminėtus dokumentus ir ištrina, išbraukia žodžius darbotvarkė ir posėdžiai, agenda and meetings tie žodžiai yra išbraukiami. Turint galvoje, kad trilogai ir dokumentai, ir jų dokumentai turi būti tiesiogiai prieinami, viešai prieinami. Pone Autala, dėkui, pritariu šiam žodiniam kompromisiniam pakeitimui. Tai m, mm, užtikrina skaidrumą Mes e, plačiai sutarėm, kad reikia didinti skaidrumą ir e, dokumentų viešinimą, taip pat galimybę e, prieiti parlamento, prie parlamento registro ir kai kurių trilogų dokumentų. Bet liko vienas klausimas, dėl kurio nesutarėm ir gal teismo sprendimas duos atsakymą tai yra galimybė prieiti prie keturių stulpelių dokumentų, e, kurie svarstomi per trilogus. E, taigi laukiame nuomonių ir tos visos nuomonės šio klausimu svarbios ir tikime tolesnių diskusijų būtent dėl šio punkto. Pirmininkas. Sekretariatas man sako, kad yra vienas socialistų ir demokratų frakcijos narys, kuris nepasisakė, esu aš čia. Problemą išsprendėme ir noriu pasakyti politiniam frakcijom, kad jei yra čia balsuojančių, kurie nėra nei komiteto nariai, nei pakaitiniai, tai iš anksto apie tai komitetas turi būti informuojamas raštu. Balsuojame toliau, ketvirtas kompromisas, kas už, su žodiniu pakeitimu. Ketvirtasis kompromisas su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Devintasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tryliktasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penkioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Gal pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes nesu tikras. Balsuojame dėl 15 pakeitimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Okay. Dėkoju, balsuoti baigiame, atmesta. Šešioliktasis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 17. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 19. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl viso, visos nuomonės. Okay. Uh, adopted. Congratulations. E, nuomonė patvirtinta. Sveikinu ponę Hautalą. Now we continue in uh... Toliau tęsiame darbą už uždarų durų.